nuomonės išsiskiria, tačiau yra parlamento dauguma, kuri norėtų labai atidžiai panagrinėti esamą situaciją. Ačiū už jūsų nuomonės bei tikiuosi m, mm, protingų diskusijų ateityje. Dėkui. E, Dėkuoju, poniai Triupel. E, diskusijas bendras dėl biudžeto baigiame. Dėkuoju visiems už pasisakymus. Balsuosime rytoj dėl pono Mankos pranešimo, o dėl ponios Triupel netgi šiandieną per pietus vidurdienį. Dabar e, kitas darbo tvarkės klausimas - bendros diskusijos Europos pabėgėlių fondas ir Šengeno informacinė sistema. Svarstysime pono Tavarės e, pranešimą apie pabėgėlių fondą 8-13 metams, taip pat pono Koelio pranešimą dėl pereimo iš pirmosios šiandieno informacinės sistemos į antrąją sistemą, taip pat pono Koelio pranešimą apie e, pereimą iš minėtos sistemos kitų aspektų. Dar kalbėsime ir apie vieną pono Tavarės pranešimą apie pabėgėlių perkelimo programą. Ir pradedame diskusijas apie Šengeno informacinę sistemą suteiksiu pirmajam žodį ponui Koelio, kuris yra pranešės ir jam skiriama keturios minutės. E, viską labai puikiai apibendrinote, ponė pirmininkė. Pirmininkė, komisijos narė, ponai ir ponės. Pirmiausia, norėčiau pasakyti, kad parlamentas jau yra kalbėjęs apie vilkinimą įgyvendinant atitinkamus sprendimus. Dar 2009 metais buvo priimta rezoliucija dėl SIS-2 ir vizos informacijos sistemos. Parlamentas tada dar išreiškė savo susirūpinimą dėl to, kad yra e, vilkinama sistemos įdėgymas ir taip pat buvo pareikalauta daugiau skaidrumo įgyvendinant e, SIS-2. Jau septintaisiais metais daug kas turėjo padaryta, o dabar 2010 metai ir niekas neduoda mums garantijų dėl to, kada galiausiai sistema pradės veikti. E, kyla keturi klausimai. Pirmiausia, kada bus pereita iš vienos sistemos, e, nuo vienos sistemos prie kitos. Ir ar e, bus bandymai įvertinti tam, kad būtų užtikrinta, kad sistema atitinka teisinius reikalavimus ir kai tai įvyks, ar galėsime iš SIS 1 į SIS 2 užtikrinti perėjimą ir kada tai vyks. Bandymai parodė, kad yra problemų ir dėl šios priežasties taryba nusprendė atlikti papildomus bandymus. Tai buvo padaryta, jau kai kas buvo padaryta devintaisiais metais E, taip pat šių metų sausį teko atlikti bandymus, nes ne visi reikalavimai anksčiau buvo patenkinti. Ir regis e, sistema kol kas neužtikrina stabilumo. Mes matome, kad e, pasikartojo jau matyti įvykiai tiek kovą, tiek balandį. Paaiškėjo, kad sistema neveikia ir kad reikalavimai nėra visiškai įvykdyti Taip pat e, aišku, kad klaidos trūkumai nėra pašalinti per laikotarpį, kaip kad numatyta. Taip pat e, kol kas neaišku, ar visi bandymai, kurie dar turi būti atlikti, bus sėkmingi. Reikia patenkinti tam tikras sąlygas prieš įtiekiant operacijas. SIS-2 turi, turėti, turi būti paėgi visiškai uh, E, veikti. Ir mes turime taip pat e, laikytis 55 sutarties straipsnio nuostatų. E, reikia užtikrinti sistemos saugumą. Dabar dėl iniciatyvų ir skubos. Mes jau matome, kad ne visi reikalavimai yra įtikinti vykdyti ir šių metų birželį komisijos įgaliojimai baigėsi, dėl to reikės e, atlikti tam tikrus pokyčius e, sąlygose, kurios e, turės laikino galiojimo sąlygose, kurių trukmė turi baigtis birželio mėnesį. Laikino galiojimo viena iš sąlygų buvo nustatyta komisijos ir mes manome, kad vis tik tai reikia iki kitų, iki kitų metų gruodžio pratesti jos galiojimą. Taip pat teisinis egzistuojantis pagrindas reikalauja, kad mes pasitelktume geriausią egzistuojančią technologiją, kad e, taip pat reikia numatyti e, laiką laikotarpį kalendorių, kuris būtų pagristas įdėkti visiems reikalavimams. Taip pat e, Galvojame apie e, bendrojo projekto valdybą. Jeigu tokia valdyba būtų įkurta pačioje pradžioje, tai vargu ar būtų buvę tiek problemų. Mes turime galvoti ne tik apie teisinį pagrindą, bet ir apie tai, kad reikia užtikrinti priežiūrą veiksmų, kuriuos patvirtina Europos Sąjunga. Tiek ponas Alvaro, tiek aš prašėme ponios Letford ir uh, ponios Mayer sutelkti pastangas, kad būtų galima pasiekti tam tikrų rezultatų. Volkan. E, dabar negaliu suteikti žodžio ponui Tavareš, jis šiek tiek vėluoja dėl transporto sutrikimų, bet e, kai jis atvyks, iš karto steiksiu jam žodį, o dabar pasakys ponas Alvaro iš biudžeto komiteto. Vieną minutę. Ačiū, ponė pirmininkė. SIS 2, tai jau metų metus besitisinti bandymų nesėkmių ir pakartotinų bandymų istorija. Viskas jau kainavo 19 milijonų eurų ir dauguma net mano, kad šie pinigai buvo išvaistyti. Kaip biudžeto komiteto narys galiu uh, E, palaikyti visus pono Koelio veiksmus ir žodžius. Mes glaučiai bendradarbiavome šią temą. Kartu norime, kad SIS-2 funkcionuotų, tačiau kaip ir daugeliu atveju gyvenime turime pripažinti nesėkmes ir pradėti ieškoti alternatyvų. EP dar nėra pasirengęs atsisakyti šio projekto. Palaikėme ponę Melstrom, kuriai teko šis sunkus palikimas, visai kaip tik įmanoma. Aišku, mes norime pagalvoti bei pasiūlyti SIS2 skiriamas lėšas e, padėti rezervą, už, tokiu būdu užsitikrinti geriausią geriausią lėšų kontrolę bei parengti planą B, jei vieną dieną teks pripažinti, jog tikslų taip ir nepavyks pasiekti. Ačiū. Dėkui, ponai Alvaro. E, pono Tavareš dar nėra, sutiks žodį komisijos nariai poniai Malstrom. Dėkoju. Pirminkė, pradėsiu nuo e, SIS, o paskui grįšime prie Tavareš pranešimo, ar ne? Tikrai taip ir bus. Gerbėmėjai parlamento nariai, e, ponas Kolio, ponas e, Alvaro, dėkoju už jūsų pasisakymus, už e, konstruktyvų bendradarbiavimą, sprendžiant šiuos labai sudėtingus klausimus, kuriuos aš paveldėjau. Jie tikrai sudėtingi bet ketinu ir toliau su jumis nuoširdžiai dirbti ieškodama išeities. Iš tikrųjų, taryba patvirtino, kad e, pirmasis pagrindinis testas buvo sėkmingas ir kad dabar bus galima ieškoti sėkmingo problemos sprendimo. Ponas Kolė paminėjo tris svarbius elementus, kurie numatomi ateičiai. Pirmiausia, kaip sakė ponas uh, Kolio, uh, birželio 30-osios data pasidarė nerealistinė ir bus pakeista, tai leis projektui tęsis, atsižvelgiant į techninius reikalavimus ir darbų tvarka bus peržiūrėta, padedant valstybių narių e, ekspertams. Tai bus patvirtina taryboje birželio 3-4 dieną. Kitas dalykas, komisija dar tokių pasiūlymų negalėjo išnagrinėti. Antras dalykas, valstybės narės dabar kaip tik baigia savo darbų grafikų priderinimo darbus ir po dviejų uh, savaičių vidaus reikalų taryboje tie dalykai bus aptarti. Antra vertus, e, reikia formalizuoti bendrojo projekto valdybos reikalus, kuriuose dirbs ekspertai iš valstybių narių, uh, Tai užtikrins geresnį bendarbiavimą tarp komisijos ir valstybių narių ekspertų. Mes turime užtikrinti, kad tas darbas tęstusi, e, tuo pat metu e, suderindami ir išgrynindami procedūras. Mes e, tuo pat metu negalvojame, kad valdyboje turėtų posėdžiauti parlamento nariai. Nors valdyba ir toliau uh, dirbs uh, skaidriai su Europos e, parlamentu, bet mes e, norime užtikrinti ir techninį, ir politinį skaidrumą. Ketiname pateikti visą techninę informaciją šio parlamento nariams ir atsiskaitydami už valdybos darbą parlamentarams. Toliau mes turime užtikrinti tam tikrą projekto lankstumą, ieškant techninių alternatyvų. Kalbant apie biudžeto aspektus, Toliau plėtojant SIS 2 komisija pritarė pranešėjo raginimui e, teik, e, atsargiai naudoti mokesčių mokėtojų pinigus ir pritarė pasiūlymui e, skiriamas lėšas padėti į rezervą. Galbant apie biudžeto įgyvendinimą, aš tik tai prašyčiau pono Alvaro e, pasakyti, kokia galėtų būti skubi ir veiksminga to rezervo deblokavimo procedūra, kada to prireiks. Pabaigoje noriu padėkoti pranešėjams už puikų bendradarbiavimą sprendžiant šiuos klausimus. O dabar, ponė pirmininkė, nors pono Tavareš ir nėra, aš norėčiau pasakyti keletą dalykų apie ES pabėgėlių perkelimo programą. Kaip jūs žinote, e, Azijos, Afrikos, vidurio rytų e, šalyse e, atvyksta daug pabėgėlių. Ten jie patenka į labai sunkę situaciją, negali grįžti į savo kilmės šalį. Ir kadangi pirmojo prieglopščio šalis pačios yra apimtos konfliktų, jie patenka į labai sudėtingas situacijas. ES privalo demonstruoti solidarumą su e, tais pabėgėliais e, ir padėti jiems e, e juos perkeliant. E, Perkelimas dabar vyksta, tačiau ES lygmenį jis nėra e, struktūruotas ir e, mes manome, kad ES vaidmuo sustiprėtų, jeigu mes e, savo darbą šitoje srityje išplėstume. 2009 metų rugsėjo mėnesio dokumentas kaip tik to ir siekia. Ir e, mes norime padėkoti ponui Tavariš už e, jo atliktą darbą šitoje srityje siekiant sutarimo tarp skirtingų politinių frakcijų. Pasiūlymo mintis ta, kad ES draugės su jungtinių tautų pabėgėlių komisaro tarnyba e, prisidės prie pabėgėlių perkelimo priimdama tam tikrus metinius sprendimus. Ir suvienydama nacionalinės kvotas ES padėtų palengvinti pabėgėlių situaciją. E, pasiūlyme e, kiekviena valstybė narė e, turi turėti galimybę pasirinkti, kiek pabėgėlių ji pati norės perkelti. Jeigu dokumentas pradėtų galioti, ES geriau galėtų reaguoti į pabėgėlių poreikius ir leisti e, panaudoti Europos e, pabėgėlių fondo lėšas efektyviau. Eina kalba taip pat apie tam tikro pabėgėlio biuro įsteigimą. Ir aš e, pritariu pranešėjai, kad jis galvoja, kad tame biure turėtų atsirasti atskiras padalinys skirtas perkelimų problemams spręsti. 2007-aisiais e, penkias valstybės narės nutarė e, sukurti savo perkelimo programas. Taip pat 2008 metais ES lygmenį buvo priimti tam tikri sprendimai susiję su Irako pabėgėlių problemomis. Mes apgailestaujame, kad e, procedūros kai kur skiriasi, yra nuomonių skirtumas ir tai trukdo priimti šį sprendimą skubiai. Komisijos sprendimas e, nustatyti e, pabėgėlių perkelimo metinius prioritetus e, yra nepaprastai svarbus. Tai yra dalis Europos perkelimo fondo lėšų panaudojimo. Tai taip pat apsunkina fondo valdymą. Tai pirmieji žingsniai siekiant bendro požiūrio, apžvelgdami patirtį e, galėsime pateikti ambicingesnius pasiūlymus taip pat ir Stokholmo programos rėmose. Dėkuoju. E, e, nu- Labai ačiū. Dabar norėčiau suteikti žodį kalbėtojams, kurie pasakys frakcijų vardu. Dabar ponas Papanikoliau EPP vardu. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Labai ačiū komisariai už pateiktą informaciją. Pono Tavareš kol kas nėra, bet vis tiek jam norėčiau padėkoti už bendradarbiavimą. Taip pat noriu pasakyti, jog mūsų frakcija labai e, patenkinta yra pasiūlyta perkelimo programa. Mes kalbame apie naują integruotą politiką skirtą e, pabėgėlių strautams valdyti. Tai yra e, labai svarbi priemonė ir reikia e, skirti lėšas šiai veiklai pagal per Europos e, pabėgėlių fondą. Mes kol kas nepakankamai naudojamės šią sistemą ir dar daug ką galime čia padaryti. Europa turi reaguoti į pasaulinius perkelimo poreikius, bet kol kas mes nepakankamai tą darėme. Kaip žinia, viskas vyksta valstybėse narėse savanoriškumo pagrindu ir e, dalyvaujama laikinų pagrindų perkelimo programuose. Labai nedidelis skaičius šalių dalyvauja, kalbame tik tai apie 6800 pabėgėlių 9 metais, kurie e, pateko į Europą per perkelimo programą. Taigi nėra dideli skaičiai. Tai yra maždaug 8 procentai pabėgėlių. Mums reikia koordinuoti veiklą kur kas geriau. Mes jau buvome surengę konsultacijas apie tai, kaip paskatinti valstybės narės imtis šios veiklos ir įdėkti perkelimo programas žmogaus teisės, jų apsauga, solidarumas su trečiosiomis šalimis, Tai yra galutinis mūsų tikslas ir svarbiausia prioritetai. Mes taip pat turime e, suvokti, kad yra kita priežastis, dėl kurios visos valstybės narės turėtų dalyvauti e, sistemoje. Per šią programą visiems, e, kam to reikia, mes galėsime pasiūly, pasiūsti signalą, kad reikia rinktis teisinės priemonės patekti į Europą tam, kad būtų galima pagerinti savo padėtį. Mes E, galvojame, kad e, per perkelimo sistemą ir programas galima spręsti nelegalios e, imigracijos problemą. Turime suteikti galimybės pabėgėliams nesirinkti nelegalaus patekimo į ES būdo. Galiausiai norėčiau pakalbėti apie vidaus perkelimų programas. Čia laukiame iš komisijos naujų pasiūlymų. Dublinas 2 užkrovė naštą daugeliui e, valstybių narių ir mums iš tikrųjų reikia daugiau finansavimo pagal vidaus perkelimo programas. Dabar ponas Masip Hidalgo. Muchas gracias, presidenta. Muchas gracias por la... Labai ačiū, pirmininkė. E, labai malonu, kad pas mus lankosi ponia Melmstrom. Visiškai pritariu tam, ką atliko ponas e, Tavarašys, dirbo su e, Junktinių tautų pabėgėlių reikalų komisaro įstaiga, su nevyriausybinis organizacijomis, ES ir už jos ribų. Tai yra labai svarbus dalykai ir mano nuomonė reikėtų į visus e, įtraukti iš šio klausimo sprendimą, bet kuriame lygmenyje. Dabar mes išgyvename krizę rimtą, bet labai rimta krizė yra ir pabėgėlių krizė. E, tarsi kenčiame visi nuo kolektyvinės amnezijos e, Europoje, turtingose šalise esame pamiršę apie karus, apie karus, e, kurių rezultatas yra pabėgėliai mūsų valstybių, mūsų vyriausybių atsakomybė yra imtis tam tikrų priemonių, taigi turime įveikti tą kolektyvinę amneziją, turime priimti tam tikrus įsipareigojimus, taip. E, esame aplankę irakiečius, palestiniečius, mes taip pat turime ir e, tų teritorijų pabėgėliams įsipareigoti tam tikrus dalykus. Mes taip pat turime įveikti e, sunkumus. Komisarė yra buvusi parlamento narė, dabar dirba komisijoje. Ji taip pat turi e, daugiau dėmesio skirti deleguotiesiems aktams. Aš tikiuosi, kad mes neatsidursime, neįstriksime tam tikrose problemose, kurios, kurių nebūtų galima išspręsti tarp komisijos ir parlamentų. Dėkuoju. Dabar liberalų demokratų vardu kalbės ponė Hirš dvi minutės. Ačiū ponė pirmininkė, ponė komisarė. Manyčiau, kalbėdami šią temą norime uh, įtikinti kuo daugiau valstybių narių dalyvauti šioje programoje. Tai susiję su informacijos skleidimu bei pranašumu, pranašumo skleidimu. Iki šiol buvo kalbama tik apie norą tęsti ir sveikinimus e, tuos, kurie, kurie tęsia Mes čia kalbame apie žmonės, kurie nesugeba patys atvykti į Europą, tai yra vaikai, moteris, ligoniai, jie yra įkalinti įvairiausiuose pabėgėlių stovyklose, jiems reikia ES pagalbos. Tikrai džiaugčiausi, jeigu didesnę dalį pabėgėlių fondo lėšų šiam tikslui skirti. Maničiau, nepaprastai svarbu, kad e, šie pinigai po to, kai išmokėti nacionalinėms vyriausybėms, būtų tinkamai panaudoti, nedingtų biudžetuose, būtų panaudoti sukurti tvirtiems, tvirtoms struktūroms, atiduoti savivaldybėms, kur vyksta integraciniai procesai, e, pabėgėliams suteikiama gyvenamoji vieta, darželiai, kuriam ir panašiai. Todėl, manyčiau, čia savivaldybės turėtų būti įtrauktos į diskusijas, kaip Mm, sąjungininkės, valstybės narės e, būtų linkusios atmesti, tačiau savivaldybės susigūduriančios su kasdieninėmis problemomis būtų palankiau nusiteikusios. Taigi čia yra didelė galimybė e, suvienyti jėgas. Taigi mm, mums e, reikia atitinkamai elgtis, kuriant perkeliamo programas Akivaizdu, kad reikia įtraukti visus piliečius, reikia rasti lėšas, reikia rasti žmonių, kurie norėtų padėti pabėgėliams pradėti gyvenimą iš naujo, supaprastintų jiems susipažinimą su to, kaip funkcionuoja valstybė, kur yra artimiausias baseinas, pavyzdžiui. Taigi, mm, mes pritarame šiai perkeliamo programai, norime, ją įgyvendinti bei užtikrinti, kad integracija vyktų būtent ten, kur žmonės gyvena. Pirmininkė, mes turime mm, techninių problemų, dėl to jūs galėjote pakalbėti šiek tiek ilgiau, bet džiugu, kad jūs mano e, signalą tinkamai supratote. Dabar ponia Fliotra iš Žaliųjų frakcijos. Pusantros minutės, prašom. Dėkoju, pirmininkė. Mm -hmm. E, mielai būčiau išklaususi pranešėjo pono Tavarėš, e, bet e, jis ko gero diskusijos pabaigoje pasirodys. Man atrodo gerai, kad mes sutarėme dėl Europos pabėgėlių fondo. Tai leis mums paskatinti valstybės narės aktyviau veikti šioje srityje. Džiaugiuosi matydama, kad ir ponė Malstrom to siekia. Tačiau štai keletas skaičių, kurie uh, parodo šito fondo e, svarbą. Mes taip pat e, turime atsiminti, kad reikia uh, sukurti tinkamą struktūrą, jeigu norime, kad tas Europos pabėgėlių fondas iš tikrųjų uh, galėtų ką nors naudingo nuveikti. Kol kas mes labai atsiliekame nuo jungtinių tautų pabėgėlių reikalų uh, vyriausio komisaro e, skaičių. E, žinome, kad tūkstančių tūkstančiai žmonių yra atsidūrę mm, labai prastoje situacijoje ir negali grįžti į savo kilmės šalį. Tad e, turime pažvelgti, turime elgtis atsargiai ir atsižvelgti į savo a, e, patirtį E, pavyzdžiui, mano šalyje e, prieglopščio suteikimas e, pateikiamas kaip labdara. Tuo tarpu kitos šalis, Prancūzija, yra buvę žiniasklaidoje kaltinti, kaltintos už tai, kad prastai elgėsi, kankino pabėgėlius. Dėkuoju poniai Flotra, dabar pasakys ponė Veržyje. GUE NGL frakcijos vardu. Pusantros minutės. Ačiū. Ačiū, panė pirmininkė. Aš norėčiau pakalbėti apie Šengeno informacinę sistemą. Šiandieną reikia atkreipti dėmesį į teisinį pagrindą, kuris e, leistų pereiti nuo SIS 1 prie SIS 2. Kol kas čia viskas labai neaišku. Atlikti bandymai neleidžia padaryti galutinių išvadų. Vokietija, Prancūzija ir Austrija priešinasi tolesniems žingsniams, o komisija vis tiek užsispyrusi laikosi savo. Mes mūsų frakcijoje abejojame, kuomet kalbame apie tas problemas, kurias gali iškilti dėl duomenų apsaugos. Ta rizika yra susijusi su e, saugumo spragomis. E, mūsų ekspertai tą aiškiai parodė. Žinome, apie, apie ką kalbame. Turime užtikrinti savo piliečių duomenų apsaugą, nepaisant to, kiek tai kainuotų. Uh, ir e, turime iki minimumo sumažinti riziką perdodant e, tokius duomenis. Šiuo metu GUE e ir NGL tokiam perėjimui pritarti negalėtų. Dėkuoju dabar. Pasisakys ponas Batten, Laisvės ir demokratijos frakcijos vardu. Britanija nėra prisijungusi prie Šengeno sustarimų, taigi mums negalioja numatomi teisės aktai ir priemonės. Aš manau, kad ir mūsų naujoji koalicinė vyriausybė turėtų laikytis atokiai nuo šių e, sprendimų ir pasiūlymų, nes tai tik paskatins daugiau e, pabėgėlių atvykti į ES. Įsivaizduokite, kad Turkija įstotų į ES. Ne tik 72 milijonai turkų galės laisvai keliauti po Europos Sąjungą, skaitant Britaniją, bet taip pat pamatysime antplūdį pabėgėlių iš tokių vietų kaip Iranas ir Irakas. Jie pirmiausia patektų į Turkiją, o paskui siektų apsigyventi Europoje. Britanija neturi prisijungti prie šios sistemos, bet aš dabar matau, kaip mūsų naujoji vyriausybė sprendžia panašias problemas. Viena konservatorių partijos dalis savo, kad yra euroskeptikai, kad ir ką tai bereikštų, o kita dalis ir liberalai demokratai yra labai e, nusteikę entuziastingai ES e, atšvilgių. Bet e, mes žinome, kad jeigu išsiplės ES, tai reikės bet kuriuo atveju ratifikuoti bet kokią sutartį jeigu išsiplės Europos parlamento nariai. Narių skaičius ir, man atrodo, mūsų piliečiams nerėtų, neturėtų būti atsakyta teisė pareikšti savo nuomonę referendume. Dabar suteiksime žodį ponui Tavares, kuris ir parengė mūsų diskutuojamą pranešimą. Prašom. Ačiū. Pabėgėliai ne visuomet gali grįžti į gimtinę negali grįžti į tranzitinės šalis ar negali tose šalise ilgiau likti. Kažkur 12 tūkstančių pabėgėlių atvyksta į Europą per metus. Turime užtikrinti jiems padėti pradėti naują gyvenimą ir tą mums gali padaryti e, bendradarbiavimas su tarptautinėmis organizacijomis, tokiamis valstybėmis kaip JAV, Kanada. Beje, šios valstybės daug priima pabėgėlių, o ES iškrenta iš konteksto. Taigi, e, e, Europoje reikia e, priimti daugiau pabėgėlių ir, ir čia tikrai pabėgėlių fondai galėtų padėti savo lėšomis. Lybe komitete yra svarstomi du pranešimai E, vieną savo iniciatyvą, kitas pagal bendros sprendimo procedūrą, siekiama pagerinti dabartinės politikos sritis. Taigi yra mūsų iniciatyva ir teisėkuros aspektas. Veikėme iš dviejų pusių. Keliame pirmiausia regioninius prioritetus, o mm, tarp regioninių prioritetų mes iškeliame humanitarinius E, prioritetus. Mes norime daugiau savarankiškumo. ES reikia turėti intervencinės strategijas dėl pabėgėlio perkelimo. Labai svarbu, kad e, tai būtų vykdoma užsienio politikos rėmuose. Mes turime atidaryti duris į e, visas valstybės narės, bet tuo metu pačios valstybės narės turi teisę turėti savo prioritetus apibriežti. Uh, E, ir kam teikia pirmenybę ar nukentėjusiems nuo, humani, nuo gamtinių nelaimių, humanitarinės pagalbos reikalingiams asmenims, kankinimo aukoms ir panašiai. Toliau modulacijos problema. Norime pereiti nuo dešimties valstybių narių iki didesnio, į didesnį skaičių, valstybių narių, kurios bus pasirengusios dalyvauti perkelimo programuose. Norime padidinti pabėgėlių skaičių, nes e, šis e, skaičius vienose valstybėse narėse yra labai stipriai išaugos, kitose e, mažas, todėl reiktų lygiau paskirstyti šios pabėgėlius. Taip pat turime galvoti apie tvarę programą. Komisija, aišku, turėtų turėti galimybę teikti pirmenybės tam tikriems regionams, kad jeigu krizės, kad krizės metu iš konkretaus regiono galėtų atvykti daugiau pabėgėlių nei paprastai atvyksta. O dar viena naujas aspektas, kurį norėčiau pabrėžti poniai komisarai, uh, Argumentai dėl terminų ir dėl procedūrų, tai parlamentas tikrai sparčiai dirba, mes galime pakankamai greitai sureaguoti į pateiktus pasiūlymus, rengiame diskusijas, tas vyksta lybė ir AFET komitetuose, procedūros pakankamai sparčios. Taip pat siekime, kaip įmanoma greičiau pašalinti Mm, komisijos ir parlamento nuomonės skirtumus. Taigi nemanau, kad komisijai čia reiktų dėl kažko skūstis. Mes tikrai nesakome, kad e, mus gali sulaikyti biurokratinė pusė, kad gali už tai užtesti e, sprendimų prieimimą. Iš tikrųjų taip nėra, mes turime savo viziją, žinome, ko norime, mes tiesiog norime apginti savo poziciją, bei komisija neturėtų daryti procedūrinių kliūčių. O tam tikros procedūrinės problemos gali sukliudyti sparčiam šio pasiūlymo prieimimui ir sutrukdyti mūsų siekių įgyvendinimą. Ačiū dabar ponas Bužytėlis, dvi minutės. Eh, dan il-program eh, ta' resettlement illi qed jitwaqqaf. Dėkoju. Eh, pabėgėlių perkelimo programa, kuri dabar kuriama yra labai reikalinga. Esu nustebęs, kad tokios programos Europos lygmenio anksčiau nebuvo tokios šalys e, kaip e, JAV e, jau seniai turi perkelimo programas, yra sukaupusios nemenkai patirties, iš kurios mes galėtume pasimokyti. Šios programos svarbios ir mūsų programa galėtų pademonstruoti, kad ES gali pademonstruoti savo humanitarinį veidą pasaulio žmonėms. Tuo pat metu spręstume ir kitą problemą, palengvintume nelegalių migrantų spaudimą. Susteltume ties tais, kurie tikrai legaliai atvyksta į ES ir kuriems reikia padėti. Pavyzdžiui, e, mūsų programa leistų e, priimti žmonės iš Libijos, kuriems reikia tarptautinės apsaugos ir jiems nereiktų tada rizikuoti savo gyvybę, bandant e, plaukti į Europą jūrą. Bet savai mes suprantame, kad kai kurios valstybės narės e, dabar e, neša neproporcingai didelę naštą. Ir programa padėtų tokioms valstybėms narėms. Na, o kitos valstybės narės turėtų suvokti, kad mums būtina turėti programą, kuri leidžia teisiškai perkelti žmonės, kuriems reikalinga tarptautinė apsauga. Aš norėčiau, kad tas projektas būtų nuolatinis ir įtrauktų ir kitas ES valstybės. Dėkoju. Žodis ponui Enčiu pusantros minutės. Dėkoju, ponė pirmininkė. Kaip socialistų frakcijos šešėlinis pranešėjas e, dėl e, perėjimo nuo SIS 1 prie SIS 2 projekto aš norėčiau padėkoti pranešėjui už puikų bendradarbiavimą renkiant pranešimus. Dėkuoju taip pat ir komisariai Malstrom. Nuo to laiko, kuomet jį pradėjo eiti savo pareigą, šioje srityje matome daug daugiau skaidrumo. To pasigėdome praeitie. Praeitie komisija nesugebėjo pateikti mums konkrečios datos kada bus pereita iš vienos sistemos į kitą. Matome, kad kol kas atlikti bandymai nebuvo sėkmingi. Todėl išlieka daug klaustukų dėl to projekto gyvybingumo. Europos parlamentas turi teisę prižiūrėti, kaip leidžiamas bendrijos lėšos. Ir todėl mes ir norime, kad lėšas skirtas SIS-2 būtų perkeltos į rezervą. Mes norėtume, kad su mumis nuolat būtų konsultuojamasi dėl šio projekto, bet dėl to, kad trūksta politinės valios ar skaidrumo, SIS2 projektui neturi iškilti jokių grėsmių. Dėkoju, dabar pusantros minutės, ponia Ždanoka. Ačiū pirmininkė, aš taip pat e, dėl Šengeno informacinės sistemos norėčiau pasisakyti, ponė pirmininkė, ponė komisarė, kolegos. Visų pirma, noriu padėkoti ponui Koeliu už puikiai atliktą darbą. Norėčiau pabrėžti, kad nuo pat pradžios e, mano frakcija labai atsargiai žiūrėjo į SIS 2, ypatingai dėl uh, duomenų apsaugos grėsmių. Uh, Dabar SIS2 saga vis toli gražu dar nesibaigia. E, bandymai kol kas net nešia teigiamų rezultatų, kol kas nesutarima net ir dėl to, kaip e, tuos bandymų rezultatus įvertinti. Vokietija, Prancūzija ir Austrija abejoja dėl jų rezultatų. Kaip sakė mano kolegos, turime e, sąžiningai pripažinti, kad dabartinis projektas gali nepavykti, turime pradėti svarstyti alternatyvas, turime labai atidžiai išanalizuoti, kodėl gali ištikti tokia nesėkmė. Jeigu mes norime investuoti dar 30 milijonų eurų, parlamentas turėtų turėti visą reikiamą informaciją prieš sutikdamas tai padaryti. Mums taip pat reikia išlaikyti laikinojo galiojimo sąlygą. Žinoma, reikia užtikrinti tam tikrą projekto lankstumą, bet turi būti labai aiškus vertinimo kriterijai ir galimybė greitai reaguoti, jeigu vėl kas nors nepasiseks. Dėkoju. Dėkoju, kolegė iš Danoka, ponė Ernst. Pusantros minutės. Ačiū. Pirmiausia, kalbu apie Schengeno informacinę sistemą, manau, kad politika turi būti reali, o ne trokštama ir įsivaizduojama. Kalbant apie SIS, reiktų pamatyti, jog bandymai, pirmojo etapo bandymai visiškai žlugo. Reikia konstatuoti, kad komisijos tikslas pereiti nuo SIS plus e, iki SIS 2 yra neįgyvendinimas, to nesugeba padaryti valstybės narės ir ta, tokios nuomonės laikausi ne aš, o Vokietijos federacinė respublika. Toks įspūdis e, vyrauja mano gimtinėje, aš jam visiškai pritarė. 19 milijonų jau išvaistyta, norime duoti daug, dar daugiau. Nenorime, kad iki 13 metų pratesti terminai, mes norime atsisakyti šios sistemos bei ieškoti kitos. Antras aspektas e, - kairieji e, kritikuoja e, SIS sistemą, kadangi prieiga prie šios sistemos bus išplėsta, tą galės padaryti slaptosios tarnybos. Vokietijoje griežtai atskirta specialiosios slaptosios tarnybos ir policija. Taigi bent jau Vokietijos požiūrių reiktų kreiptis į konstitucinį teismą. Be to, SIS bus e, renkama daug duomenų, biometrinių duomenų, o tikrai nemanoma, kad tai yra nei tikslinga, nei proporcinga. Ačiū. Dėku, poniai kolegijai. Dabar o, po, žodis būtų pono Messerschmidt, dėjėjo salėje nematau. Taigi, ponas Jekolino, kuris uh, uh, nespėjo užsidėti ausinės. Prašom, dvi minutės. Komisarė. Dėkui, ponė pirmininkė, komisarė, kolegos. Reikia pademonstruoti solidarumą valstybių narių vardu. Ir manau, kad ten mums reikia derinti migracijos rautų politiką Tai yra platesnio proceso dalis, kuriuo siekiame skatinti tarptautinį bendradarbiavimą pabėgėlių klausimais. Čia mes galime įtraukti pilietinę visuomenę ir tai yra geras dalykas, tai yra labai susijęs su uh, Europos e, prieglupščio paramos biuro veiklą ateityje. Mes turime siekti tam tikrų tikslų, turėti konkrečias priemonės ir paskatas. Uh, Taip pat reikia galvoti apie finansavimą. Ir turime siekti, kad daugiau negu dešimt valstybių narių dalyvautų šioje programoje. Turime numatyti ir apsaugos priemonių įtvirtinimą žmonėms, kurie yra perkeliami ir tiems, kurie atvyksta jau būdami prastos sveikatos, nusilpę. Reikia pagerinti sistemą ir pasiekti, kad ji leistų mums atsekti m, mm, tam tikrus ryšius geriau, padėti susijungti šeimoms. Mes turime užtikrinti, kad procedūros būtų paprastos ir greitai įgyvendinamos. Norime teisingesnės, pluralistiškesnės Europos ir reikia, kad valstybės narės daugiau bendradarbiautų. Pirmiausia, kalbu apie pietinės valstybės ES turėtų apibriežti bendradarbiavimo susitarimus tiksliau neseniai. Pavyzdžiui, vienas yra sudarytas su Libija ir taip pat su Nigeriu. Ir mes turime galvoti, kaip realistiškai galime e, pereiti prie tik tai e, tokio žodinio solidarumo, prie rimtų tų veiksmų, valdydami migracijos srautus ir teikdami pagalbą. Dėkoju. Dabar ponė Bednova. Kolegos, norėčiau padėkoti ponui Tavareš, e, kuris labai daug dirba pabėgėlių fondo klausimais, rengia pranešimą. Valstybės narės e, skiria lėšas ir tai vienintelis lėšas, kurios yra teikiamos perkelimo programoms. Bet e, reikia suvokti, kad e, kaštai yra labai dideli. Ir pati mintis nėra labai populiari. Jeigu neturėsime politinės valios, neįdėksime perkelimo sistemos, kuri tikrai būtų solidari, bet mums iš tikrųjų reikia ir deramo perkelimo fondo. Nacionalinės e, perkelimo programos galėtų būti finansuojamos iš tokio fondo, pirmiausia ten, kur jų nėra, e, dėgiamos naujos, taip pat būtų galima koordinuoti visą veiklą. Dėkuoju. Dabar ponas darant vienai minutiai. Ačiū pirmininkė, noriu padėkoti visiems, kurie tiek daug dirba, e, spręsdami tą nesibaigiančią e, SIS-2 problemą. E, Pastarėjai įvykiai kelia didelį susirūpinimą. Ko gero, tai geriausiai pademonstruoja pono Baroso vadybininko sugebėjimus vadovaujant pirmajai komisijai. Aš manyčiau, kad e, laimėti šioje situacijoje e, mes galėtume įkurdami e, informacinių technologijų agentūrą Talinę. Mes sumažintume valdymo išlaidas, užkirstume kelią monopolizavimui ir užtikrintume tinkamą E, duomenų apsaugą. Na ir pabaigoje aš norėčiau išreikšti pasitikėjimą ponės Malstrom sugebėjimais sprendžiant šias sudėtingas problemas. Dėkoju. Dėkoju dabar Dijas Demera, dvi minutės. Ačiū, panė pirmininkė. Labai trumpai. Visų pirma, noriu pasveikinti poną Koeliją Kalbame apie procesą, kuris turėjo baigtis rugsėjo 30 ir vadinasi turime veikti labai skubiai. Komisijos pasiūlymuose nu, numatytas darbų grafikas, laikinojo galiojimo sąlygos. Bet turime būti atsargus ir uh, numatyti galimybę komitologijos būdu pratesti uh, terminas. Turime daugiau uh, sužinoti apie bandymų rezultatus, būti apie tai tinkamai informuojami. Aš pritarčiau taip pat uh, pranešėjo pasiūlymams ir audito rūmų nuomonėjai e, dėl to, kaip elgtis, jeigu sistema neveiktų. Sveikinu taip pat e, pona Tavareš, parengus e, jo pranešimą. Tikrai ES trūksta solidarumo, turime atsargiai dalinti finansinę paramą valstybėms narėms, e, kurios tampa pirmąją prieglopščio šalimi. Manau, kad e, norint tas priemonės toliau finansuoti, reikia atlikti atitinkamą studiją. Dėkuoju dabar ponė Gijom. Kolegos, e, po to, kai rytoj pritarsime e, pabėgėlių paramos fondui, rytoj būsime žengę labai svarbu žingsnį. Dėkuoju pranešėjams už jų pranešimus. E, pranešimas e, dėl prieglapščio e, fondo aiškiai rodo, kad kol kas ES sistemoje yra nemažai spragų. Kalbame apie pabėgėlius, kurių sąlygos dažnai yra labai tragiškos. Turime užtikrinti didesnį saugumą tiems, kuriems grėsia didžiausias pavojus. Bet taip pat reikia užtikrinti, kad valstybės narės e, tinkamas lėšas e, e, naudotų deramai. Suprantu valstybių narių nelabai didelį entuzijazmą svarstant šios pasiūlymus. Aš manau, kad bendroji prieglopščio sistema e, būtų tinkamas būdas e, tas problemas spręsti. Pasisakome už pokyčius, kuriuos jūs siūlote. Ačiū. Dabar ponas Obermeier, paskutinis mūsų įprastinėse diskusijose. Ačiū, ponė pirmininkė, daugelio šalyjų, tam tarpe Austrijoje, nežinoma, kur dėti naujus pabėgėlius, visuomenė priešinasi naujų pabėgėlių prieimimui. Mes, norim, mes matome, kaip giriamos naujos pabėgėlių gyvenvietės ir jų kūrimas e, Europoje. Mes norime pas save atsivežti pabėgėlius, pavyzdžiui, iš Ukrainos, kadangi čia gyvenimas kokybė geresnė, manau, tam niekas nepritars. Bendras es prieglopščio politikos konceptas yra visiškai žlugęs. Ir manyčiau, kad reiktų pabėgėlius gražinti ten, iš kur jie atvykę, ir Rumunijos pavyzdys čia nėra pats sėkmingiausias, todėl tikrai nereiktų tokiems pasiūlymams skirti pinigų e, žmonėms, kuriems iš tiesų reikia pagalbos, turime padėti, bet negalime toleruoti ekonominių pabėgėlių, turime veikti greitai, nuosekliai bei ryštingai. Ačiū. Äh, äh, Baigėme diskusiją diskusijas, dabar spontaniškos diskusijos. Gal žodį kolegos, kurie prašė žodžio, turime penkias minutės e, šioms diskusijoms. Pirmasis ponas Liuran. Prašom, ponė. Are ca principiu de bază asigurarea unui nivel sporit. Ačiū. Europos pabėgėlių fondas grindžiamas valstybių narių solidarumu ir bendradarbiavimu, bet šalis pavieniui nieko nepadarys. Todėl turime pasisakyti už europinę iniciatyvą. Tai užtikrintų perkelimo sėkmingumą. Turime pakankamai solidžią programą, kuri užtikrins solidarumą bei bus efektyvi. Taip pat turime parodyti, kad valstybėms narėms rūpi perkelimo problemos. Turime palaikyti valstybės narės finansinėmis paskatomis. Mes turime tam priemonių. Tokiu būdu užtikrinsime visišką ES solidarumą dėl pabėgėlių problemos bei užtikrinsime valstybė narių dalyvavimą šioje srityje.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 apie iranietį, kuris įvykdo nusikaltimą turi būti gražintas į savo šalį. Dabar dėl e, SIS-1 ir SIS-2 atrodo, kad 11 metais vargu ar pavyks įgyvendinti visus planus, todėl norėčiau paklausti komisijos, kokios bus pasiekmes e, šalims dar neprisijungusiams prie Šengeno e, zonos. Komisija kol kas E, dar nenurodė konkrečios datos, kada įsigalios SIS-2. Bus papildomų išlaidų, atrodo, reikės naujų investicijų. Jeigu naudosime e, SIS-1 e, plus, tai kaip bus su valdymu. Dabar ponas Messerschmidt. Ačiū, ponė pirmininkė. Prieš metus mes buvome pasinėrę į rinkimų kovas, norėjome e, vėl gauti savo mandatą. Žinome, kad nemažai valstybių Šengeno lozungais naudojasi per rinkimus. Šiaip valstybių narių pozicija dėl šios temos stipriai išsiskiria. Pavyzdžiui, prastos vidaus sienos kontrolės, nepakankamos išorės sienos kontrolės, e, migrantų, pabėgėlių nepakankamas, e, nepakankama kontrolė ir viso to atvaizdavimas žiniasklaidoje. Turime būti solidarus, tačiau su ko turime solidarizuotis, kas turi solidarumą rodyti. Matome kad ES ir valstybių narės sistema pignaudžiaujame. Turime parodyti solidarumą tiems, kurie kenčia nuo tokios ES politikos. Dabar ponė Ančerylė, prašau. Grazie, signor Presidente. Dotare le... Dėkuoju, ponė pirmininkė. Europai reikia bendros prieglopščio politikos, taip pat perkelimo strategijos, kadangi tai gali užtikrinti žmogaus teisės ir uh, tuo pačiu metu kontroliuoti nelegalę imigraciją. Dėkoju pranešėjui, dėkoju komisarė Melstrom. Dabar turime vertingą priemonę, ypač naudingą toms šalims, e, kurios yra prie viduržėmio jūros krantų, kaip kad Italija. Iki šiol jos negalėjo pasikliauti veiksmingų solidarumų tarp valstybių narių ar sąžiningų, tarp valstybių narių ar sąžiningų naštos pasidalymų pasiūlymus reikia paremti. Aišku, jeigu bus numatyta pakankamai lėšų, taip pat reikia ir toliau e, gyventi dabartinės programas ir pasižiūrėti, kokios yra galimybės jas pratesti. E, dabar dėl prioritetų mes turime pirmiausia galvoti apie labiausiai pažeidžiamus žmonės, nepilnamečius, eksploatuojamas moteris, žmonės, kurie nukentėjo nuo smurto, taip pat. E, E, moteris nukentėjusias nuo lytinių organų žalojimo. Matome, kaip milžini, skiriamas milžiniškos lėšos uh, e, įvairiausiams reikalams, tačiau uh, tos lėšos yra švaistomos ir uh, mes skiriame pinigų papėgėliams, o ne tai skilėtai e, išorės sienai apsaugoti. Mes norime skirti milijonus pabėgėlių e, perkelimui. Jeigu mes norėtume padėti Europai, turime padėti Europos šeimoms, tai padidintų mūsų gimstamumą, mums nereiktų pabėgėlių, kad galėtume išlikti konkurencingi. Vietoj to, kad atvertumėme duris ir langus pabėgėliams, reiktų uh, taikyti labai paraidžiui e, pabėgėlių konvenciją, o ten nieko nekalbama apie ekonominius pabėgėlimus. Jeigu mes neturime kur dėti milijonų, siūlau juos atiduoti Frontoxui, kuris galėtų pagerinti apsaugą, o ne SIS. Pirmininkė, mėly kolegos, dar trys kolegos pagal spontaniškas diskusijas nori parašyti, paprašyti, taigi visiems jiems žodis bet prašau neviršyti vienos minutės. Prašom, ponė. Ponas Paška. Ačiū dėl SIS. Pasisakysiu, žinome, kad ši sistema jau metų metus rengiama, ji kainavo daug pinigų, sąnaudos auga, bandymai nesėkmingi. Geriau būtų atlikti auditą bei išsiaiškinti, ar ši sistema apskritai gali funkcionuoti, ar jie naudinga Europai, o po to pagalvosime, ką darysime ateityje. Reikia parengti teisėkuros dokumentą dėl nelegalios migracijos. Tai leistų užtikrinti teisėtą pabėgėlių perkelimą. Gal reiktų įsiklausyti naujų valstybių narių nuomonę. Mes matome, kad ne visi es, jas vedantis keliai sumažina saugumą. E, ir pabėgėliai jas atvyksta dėl pačių įvairiausių priežasčių. Ačiū kolegos, dėl man ką pranešimo, porą minčių norėčiau išsakyti, esu pranešėjų daug bendravau ir aš pasisakiau prieš tą 1500 eurų padidinamą, taip pat pasisakau prieš e, darbuotojų skaičiaus didinamą. Manyčiau, kad po papildomo vertinimo turėtų būti aišku, jog 1500 papildomų eurų e, pirmininkė nutraukė. Aš kalbu dėl pirmininkė nutraukė ir sako, kad šiuo metu jūs kalbate ne apie tą pranešimą, kurį turi, turite tuomete kalbėti. Gaila, kad jūs nespėjote pasisakyti, dėja laikas diskutuoti kitais klausimais. O dabar ponas Boris paskutinis pasisakys šią temą, prašom. Ačiū pirmininkė, norėčiau e, pasveikinti pranešėjus, ypatingai poną Koelio. Šiandien e, negalime apleisti SIS-2. E, ji turi būti įgyvendinta, jeigu norime turėti saugę sistemą. Todėl ir toliau turėtume tęsti darbą ir remti Europos komisiją. Naujasis vizų kodeksas e, numato e, biometrinių duomenų rinkimo e, galimybę ir SIS-2 e, tokius duomenis leis tinkamai patikrinti. Taigi mes e, visiškai apleisti šio darbo negalime. Noriu Jums priminti, kad neseniai patvirtinome priemonės, kurios leidžia laisvai judėti Šengeno e, teritorijoje tą reikėtų paremti ir komisija turėtų atitinkamai ir veikti. Prieš pasisakant pranešėjams, dabar žodis poniai Malstrom. Labai ačiū visiems nariams už pasisakymus dėl šių skirtingų, bet labai svarbių klausimų. Dėl SIS 2. Aš e, Pirmoji, e, pripažįstu tai, kad iš tikrųjų sutarėme su e, labai ilga istorija, buvo labai daug problemų, galbūt daug ką buvo galima praeitie padaryti geriau. Tačiau aš e, pradėjusi naujas pareigas siekiu dirbti kaip galima skaidriau ir komisija paraičiui vykdo planą, kurį patvirtino taryba. O taryba per praėjusi sustikimą, nors buvo ir sketiškų nuomonių, sustarė dėl uh, E, to, kad pagrindinis bandymas buvo sėkmingas. Dabar reikia įvertinti ir apibriežti galutinius valstybių narių e, reikalavimus, kad būtų galima atsižvelgti į operacinius poreikius ir numatyti tvarkaraštį, kaip dirbti Toliau ir mes pateiksime pasiūlymą e, birželio 3-4 ministrų susitikimui, kad būtų galima po vasaros toliau įvertinti nuveiktus darbus. Ir mes, aišku, dirbsime kaip galima skaidriau ir įtrauksime Europos parlamentą bei pranešėjai savo darbus. Klausimas buvo dėl valsty, naujų valstybių narių, dėl Bulgarijos, Rumunijos prisijungimo. Bus e, joms pritaikyta SIS One for All sistema prisijungti. Mes Taip pat e, e, rengiamės, tikiuosi, sėkmingam antrajam esminiam bandymui SIS-2 šiais metais. Mes e, palaikome ryšius, žiūrime, ką padaryti, jeigu reikėtų pritaikyti nenumatytų situacijų planą. Bet Dar norėčiau padėkoti visiems nariams už paramą, taip pat ponui Koelio. Dar kartą sakau, kad komisija dirbs labai skaidriai ir sieks visokeriu, visapusiškai įtraukti Europos parlamentą į šio klausimo svarstymą. Dėl kito klausimo, e, ponas Buzutil sakė, kad E, valstybių narių išteklių telkimo dalykai anksčiau neegzistavo, už tai dabar reikia tą padaryti tam, kad būtų galima palengvinti spaudimą e, susidarantį dėl e, pabėgėlių centrų ir reikia siekti, kad valstybės narės kur kas protingiau naudotų uh, lėšas skirtas pabėgėliams, bendradarbiautų su Junktinių tautų vyriausiųjų pabėgėlių reikalų komisaru ir kad mes būt, galėtume padėti žmonėms, kurie atsiduria labai sudėtingoms sudėtingose situacijose. Pernai buvo numatyta, kad 747 tūkstančiai žmonių e, buvo atsidūrę labai sudėtingoje situacijoje kaip pabėgėliai, taigi poreikis yra didžiulis Mums e, reikia susitarti dėl pabėgėlių fondo, taip pat dėl procedūrinių dalykų, kad būtų galima be atidėliojimų patvirtinti atitinkamus dokumentus. Kai kurie nariai kalbėjo apie vidinį ES solidarumą. Tai yra šiek tiek skirtinga tema, nors ir panaši. Aš noriu pasakyti, kad komisija šioje srityje jau yra pateikusi pasiūlymų, yra pasiūliusi e, pagal Dublino reglamentą taikyti laikinai sustabdymo mechanizmą. Taip pat e, siūloma įkurti Maltoje paramos tarnybą atitinkamą. E, šiais metais tai bus padaryta, jau atliekami tam tikri parengiamieji darbai ir taip pat e, norima įtraukti daugiau valstybių narių, siekiama, tikimasi, kad jos prisidės Mes turime čia galvoti apie bendrąjį solidarumo mechanizmą ES viduje, bet apie tai kalbėsime plačiau kitais metais ir tai šiek tiek skiriasi nuo dabartinio pasiūlymo dėl perkelimo programos. Dabar dėkoju ponui Koelio, ponui Tavareš, taip pat ponui Alvarės, kurie dirba šiais labai svarbiais klausimais ir tikiuosi, kad mes užbaigsime darbus šioje srityje kaip galima greičiau. Dėkoju. Ačiū poniai komisariai. Mūsų diskusijas baigs pranešėjai. Pirmasis ponas Koelio, dvi minutės, prašom. Obrigado, aš referencijas simpatikas divers. Ačiū, ponė pirmininkė, ačiū kolegoms už išsakytas mintis komisarė Malstrom. Manau, jog akivaizdu, kad parlamentas puikiai suvokia, kokia svarbi yra ši procedūra ir tai, kad mes norime pasiekti geriausio rezultato, taip pat džiaugiuosi tuo skaidrumo siekiu, kurį rodo komisija. Kalbant apie galutinius terminus, tikrai prastą signalą siūstume, jeigu tokio galutinio termino nenustatytumėme. Tačiau prailginti komisijos mandatą ir įgaliojimus be galo tikrai nėra geras reiškinys. Turime turėti privalomą galutinį terminą, kurį nustatys parlamentas kitu e, gali teikti, kad jums dar kartą reiks grįžti į parlamentą, prašyti, prailgėti, mm, pratesti įgaliojimus, e, tačiau to išvengti tikrai e, būtų sunku, kadangi įgaliojimai be, mm, negali tęstis be galo. Taip pat norėčiau pasakyti, kad komisija turėtų Mm, neriboti galimybę susipažinti su atliktais darbais ir mm, žinoma ne visos formuluotės dokumente visus tenkina, bet jeigu mes apribosime valdymo tarnybos e, įgaliojimus, tai reiškia, kad ten negalės dirbti visos valstybės narės ir jeigu mes interpretuosime taip, kaip jūs sulote, bendradarbiaus visi, mm, kas tik netingiai, išskyrus e, parlamentus. Ačiū ir paskutinis ponas Tavarės. Prašau. Galas, senjora komisarė. Juk reiks ją, kai algumas žunso. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Pone komisijos narė. Matome, kad iš tikrųjų ketinama E, aktyviau dirbti siekiant e, efektyvesnio pabėgėlių perkelimo. E, aš manau, kad galime surasti čia sprendimą, kuris tenkintų ir mus, ir pabėgėlius. Žinome, kad metai iš metų matome labai blogą pabėgėlių padėtį, e, ji paliečia ir vaikus. E, tikrai pradėję veikti laiku būtume ją pagerinę. Savos iniciatyvos pranešime visas tas temas kėlėme. E, sakėme, kad reikia efektyviau panaudoti turimas lėšas Turime įtraukti nevyriausybinės organizacijas, vietos valdžią, išspręsti daug biurokratinių problemų. Mes matome, kad pabėgėlių stovyklose dar tebėra daugybė vaikų, kurie negali lankyti mokyklos ir čia turime daug ką nuveikti. Penelyg daug laiko praeina valstybėms narėms, e, patvirtinant tranzito dokumentus ir taip toliau. E, komisija e, pateikė pasiūlymų, kurie leistų tas procedūras paspartinti. Taip pat ir prieglaušio paramos biuras nors e, ir neturėdamas labai daug darbuotojų galėtų paspartinti tuos darbus, ge, padėti geriau koordinuoti veiklą tarp valstybių narių ir e, palengventi e, pabėgėlių dalę, kad jiems netektų labai ilgą laiką praleisti pabėgėlių stovyklose. Ačiū, baigiame bendrasis diskusijos šią temą. Balsavimas vyks šiandien 12 val. Dabar kitas darbo tvarkės klausimas. Pono Alves pranešimas specialiosios žemės ūkio priemonės atokiausiams sąjungiams regionams. Ponas Alves iš karto.